Okay, so then let's. Uh... Dabar pereiname prie ketvirtojo darbo tvarkės punkto. Pereiname prie ketvirto darbo tvarkės punkto trišalės darybos dėl bendrosios žemės ūkio politikos. Žiūrime į strateginius planus, horizontalusis reglamentas ir bendro, rinko, bendras rinkos organizavimas. Kolegos, visi tikriausiai e, e, žinote, kad atsiskaitama komitetui paprastai apie darybas, būtent tą ir darysime. E, 9, 10 lapkričio vyko super trišalės dėrybos, e, tai buvo pradžia dėrybų, dalyvavo visos trys institucijos. Šiandien ryte vyko antrasis e, trilogas prasi, prasi, surinktas dėl strateginių planų. būtent dėl reglamento, dėl strateginių planų. Pradėtos trišalės darybos šiandieną. Dabar norėčiau štai kaip pasiūlyti dirbti. Išklausysime pirmiausiai trijų pranešėjų ir kiekvienam skiriu po tris minutės Piteris Jaras pirmasis. Jis pristatys strateginius planus. E, prašom, trys minutės jums. Sveiki visi. Norėčiau apibendrinti viską. E, esame dabar nustatę grafiką, e, skirtingus e, dėrybinius blokus susijusius su strategija. Vicepirmininkas Timermansas net fiziškai dalyvavo susitikime. Jisai techninėme kabinete, taip vadinama, dalyvavo posėdėje. Tai buvo labai malonus surprizas, vyko techninio pobūdžio diskusijos, viskas vyksta į prie, e, žengiai prieki neblogai. E, tri, trys kriterijai, e, tie atrišakiniai kriterijai, viskas šioje srityje, viskas gerai tarsi klostosi, dėrybos buvo gana tokios gyvos bet aišku, turime e, dirbti dar labai daug, e, nes dažnai techninėje plotmėje geriau mums pavyksta pasistumėti į priekį, negu kad politinėje plotmėje. Dažnai politiniai dalykai turi prisivyti techninius. Komisija e, dažnai laikosi artimesnės mums parlamentui pozicijos negu tarybai, bet galiu pasakyti apskritai, kad dėrybo atmosfera buvo gana gera. Ir tikrai tokia įkvepianti. Žiūrėjome į negamybinius elementus, tai yra nepaprastai įdomus klausimas Vicepirmininkas taip pat išsakė savo nuomonę apie tai. Žiūrėjome į išsamei į tuos negamybinius elementus, taip pat kalbėjome apie žemės ūkio plotus, kurie nenaudojami, aptarėme naudojamus plotus. Bet šiandieną galime pasakyti, ką galime jau ir e, toliau nebeaptarinėti šių klausimų, galime kol kas e, ramiai pabūti. Dėkuoju. Ačiū Piteriu Jarui. E, dešimtos lapkričio super trilogas E, būtent apie tai kalbėsime, bet labai gerai jūs aptarėte e, tai, pristatėte, kas buvo vėliau aptarta ir šiandieną netgi. Dabar e, du kiti reglamentai, Ulrike Müller, horizontalusis reglamentas. Dėkoju, kuo nuoširdžiausiai sveikinuosi su jumis. Super trilogė, parlamento pozicija buvo visiems pristatyta. Ir Prasidėjo trišalės darybos techninių lygmenių. Mūsų trys komandas e, kalbasi apie techninius dalykus, organizacinius dalykus, tikslinamės kai ką. Nusprendėme nežiūrėti kiekvieną straipsnį skirai, bet norime pasirengti paketą darybų. Yra aštuoni blokai tame pakete. Pirmiausiai valdysena, finansiniai susitarimai toliau veiklos rezultatai, sistema, nauji rezultatų pristatymo modeliai, komisijos patikra, kontrolės, sankcijos, skaidrumas ir auditai. Krizės rezervas, sąlygos ir dar kitų klausimų blokas yra. Pradėjome nuo valdysenos bloko Ir e, vėliau per ateinančius tikimus aptarsime kitus e, blokus, e, kitus klausimus, pasitarsime, kaip žengti tolyn, ką, ko galime tikėtis per ateinančius trilogus, pavyzdžiui, dėl valdysenos. Klausimai susijęs su mokėjimais institucijomis, jų užduotimis, kompetencijomis, e, taip pat komisijos kompetencijos turi būti aptartos, reikia apibriežti struktūrą įvairių institucijų, joms taikomas taisyklės. Nėra didelio skirtumo tarp skirtingų institucijų, tačiau tarybai kyla tam tikrų problemų e, dėl papildomų užduočių ir parlamentas norėtų matyti daugiau deleguotojų aktų, o ne įgyvendinimo aktų. Taryba tam tarsi priešinasi, tačiau techninėme susitikime e, išsameu dar aptarsime visus tuos dalykus ir esu tikra, kad tikrai pavyks neblogai padirbėti ir kad mums e, pavyks užsitikrinti konsensuą tarp e, parlamento komisijos ir tarybos. Ir kad per kitą e, trišalį stikimą būtent dėl to stasime ir paskui vyks kiti daug kitų posėdžių. Dėkoju. Kandrijo, dabar norėčiau suteikti žodį Jums, kad Jūs papasakotumėte apie įvykusį trilogą dėl bendros rinkos organizavimo. Prašau, ponė Andrijo. Paprasta garso kokybė negirdime kalbėtojo.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 Taigi panašu, kad techninių problemų iškyla nuolatos. Taigi po šio trilogo posėdžio norėčiau pasakyti, kad e, galiu tik tai pridurti, kad visos institucijos pristatė savo e, pasiūlymus ir visi tikrai labai buvo įsitraukę į darbą. Taigi tas e, super trilogas Jame buvo pristatyti žingsniai, kurių mes imsimės ir taip pat išanalizavime, išanalizavime viską mes e, parlamento dėrybininkų grupėje. Ir čia yra penki e, klausimų blokai ir šešėlinių pranešėjų sutikime mes aptarsime e, tai ir plačiau. Ir gruodžio antrąją dieną vyks trilogo posėdis, bet iki to laiko vyks ir techniniai susitikimai ir mes pabandysime parlamente tam tikrus E, darbus aptarti, klausimus aptarti ir tarp institucinis susitarimas yra numatytas ir techninis susitikimas taip pat. E, šešėlinis susitikimas įvyko, e, šešėlinių pranešėjų susitikimas įvyko 27 lapkričio dieną, kad gerai pasiruoštumėme gruodžio antros dienos posėdžiui. Techninėme posėdyje buvo aptariamas pagrindinis klausimas ir panašu, kad tarybos pozicija yra prioritėjusi prie parlamento pozicijos ir per kitą tarp institucinį susitikimą e, bus aptariami rinkos klausimai, nes iš tiesų yra norima e, judėti prieki kuo galima greičiau. Ir aišku, mums tai yra priimtina, kalbant apie bendrą rinkos organizavimą, mes norime, kad taryba patikslintų savo įgaliojimus tam tikrose sektoriuose, įskaitant klausimus susijusius su rinkos valdymu ir taip pat su e, gamintojų organizavimu, darbo organizavimu, e, bet tikrai buvo pasiekta visai nemažai pažangos, puikiai pirmininkaujant Vokietiją ir aš tikrai norėčiau pasidžiaugti jų atliktų darbų, jų pirmininkavimu. Taigi tie kolegos norėjau Jums papasakoti. Uh, apie mūsų pasiektą pažangą, turint omenyje, kad gruodžio antrąją dieną iš tiesų prasidės realus darbas e, trilogo posėdėje. Dėkoju. Vielen. <clears throat> Ačiū. Erikai. Dabar žodį šešėliniams pranešėjams. Šiandienos trilogo posėdžio šešėliniai pranešėjai kaip sakė ponas JAR ir kaip teisingai jis apibendrino situaciją, aš vėliau suteiksiu e, galimybę apibendrinti šias diskusijas. Dabar kitas kalbėtojas. Mr. Jar, please press the speak button. Pone Jar, e, paspauskite. Nesako pirmininkas, ne ponas Jar dabar kalbės. Kita kalbėtoja. Nein, um, alles gut, Peter. Ja, wir wollten. E, Pieteri, viskas gerai, dabar norėtumėme suteikti žodį Marijai Neuchel. Marija Neuchel nėra prisijungusi tuomet Martin Hlavaček. Arba kitas kalbėtojas sąraše. Martin Hlavaček. Žodis jums. Labai jums ačiū pirmininkė. Dėkoju Peteriu Jarui, pranešėjui, kad jis labai puikiai apibendrino pirmųjų dėrybų turinį. Man atrodo, tikrai mus padrasina tai, kad sugebėjome suburti tuos klausimų blokus ir matome, kad dėrybose vyrauja gera dvasia. Tačiau aš norėčiau pažymėti, kad parlamento pozicija yra gan stipri, buvo gan stipri po balsavimo prieš kelias savaitės. Būtent dėl to, kad mes pasiekime subalansuoto susitarimo ir mums Renew frakcijoje tai yra labai svarbus elementas, kurį turime išsaugoti, kadangi parama parlamente, kaip visi puikiai žinome, gali būti arba stipri, arba gan gležna. Ir mes puikiai suprantame ir tą faktą, kad reikalinga išsaugoti pusiausvyrą, kiek įmanoma tą padaryti. Parlamento pozicijoje mes žinome, kad komisija turi savo nuomonę tam tikrais svarbiais elementais dėl žalios architektūros ir taip pat dėl kitų klausimų. Taip pat mes žinome, kad taryba irgi turi savo nuomonę ir mums reiktų tai išsaugoti ir mūsų frakcijai tai yra labai svarbu. Antras dalykas, mes turime pasirūpinti ir gera, geromis sąsojomis su horizontaliuoju reglamentu, kadangi čia yra tam tikrų bendrų e, dalykų, kalbant apie strateginius planus ir horizontalų, horizontalų reglamentą. Taigi aš norėčiau tik tai padrasinti visus dėrybininkus būti drąsiems, stipriems. Ir taip pat norėčiau pakviesti taip elgtis ir kitas institucijas, nes vietoj to, kad būtų uh, naudojamas žiniasklaidos bombardavimas, galbūt būtų geriau kartu susėsti visiems ir pabandyti e, dirbti ties tais blokais ir bandyti išsaugoti pusiausvyrą ne tik proceso pabaigoje, bet per visą dėrybinį procesą, nes e, kol neišaiškinsime visko, nebus pasiektas susitarimas dėl nieko. Taigi tiek, dėkoju. Ačiū. Toliau dvi minutės skiriamos e, Žil Lebretonui, prašau. Pone Lebretonai, paspauskite mygtuką Speak. Okay, dann äh, versuchen wir es vielleicht später nochmal. Būt vėliau mes pamatysime su juo susisiekti, o dabar ponas Hoislingas, jam skiriamos dvi minutės. Ponas Hoislingas nėra prisijungęs, tuomet žodis kolegai Ruisen. Dvi minutės, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti pranešėjui Peteriu Jarui už jo pastangas šioje srityje. Puiku, kad mes dėrybose būtent laikėmės tokios pozicijos, kad bandėme išsiaiškinti viską, kuo galima greičiau, nes žemės ūkio sektoriaus atstovams to reikia ir reiktų ir mums dėl to paskubėti. Ir aš manau, kad tarybos pozicija ir parlamento pozicija iš tiesų sudaro gerą pagrindą dėryboms. Apmaudu, kad komisaras Timmermansas šiek tiek ne, ne visiškai elgėsi kaip tarpininkas, derinant parlamento ir tarybos pozicijas. Mes norėtumėme, kad būtų labiau laikomasi demokratinių procesų, ypač kai kalbaina apie tokius asmenys kaip ponas Timermansas. Taip pat labai svarbu kalbėti apie bendras sąlygas, bendras veiklos sąlygas. Mes esame tam tikrų dalykų pasiūlę parlamente ir labai svarbu, kad būtų nau, neprimetamos naujos normos, naujos sąlygos. Taigi labai svarbu laikytis tokios principinės pozicijos. Yra dalykų, kuriuos reiks išspręsti, būtent dėl ekologinių aspektų ir laisvanoriško principo. Aišku, čia yra veiklo, veikimo laisvės, yra galimybių ir mes turime kiek įmanoma suderinti visą tai su e, bazinėmis sąlygomis. Tai yra pagrindinis reikalavimas ir man atrodo, tai yra ypatingai svarbus dalykas, turint omeny patį kontekstą ir dėrybų perspektyvas. Taigi pradžia gera ir su dideliu malon, malonumu lauksiu tolesnių posėdžių ir žiūrėsime, ko pasieksime trilogo posėdėje, e, tam, kad būtų žemės ūkio, bendro žemės ūkio politika ir jos naujos kartos politika pradėtų veikti, ko galima greičiau. Dėkoju dabar kolega Flanaganas. Ačiū. Gerai, kad prasideda trilogo posėdžiai turiu pasakyti, kad e, susidurėme su tam tikrais sunkumais, kalbant apie tai, kaip tie trilogai yra organizuojami, ypač dėl to, kaip yra organizuojami posėdžiai, labai neįspėjant iš anksto ir taryba viską daro neįspėdama iš anksto ir tam tikrais, atveju, tam tikrais atvejais tampa sudėtinga. Ir netgi šiandieną tas procesas turėjo būti toks, kad po trilogo posėdžio turėjo įvykti šešėlinių pranešėjų susitikimas ar kažkas panašaus, kad mes galėtumėme susėsti ir padiskutuoti ir posėdėje, aptarti, kas įvyko posėdėje. Bet po to jis buvo atšauktas, tas šešėlinių pranešėjų susitikimas. Na, suprantu, kai kurie dalykai turi būti atšaukti, tačiau viskas yra keičiama kur kas dažniau nei buvo susitarta iš anksto ir nėra laikomasi įprastinės darbo atvarkės. Ir dėl to kartais tampa sudėtinga, nes Mums, mus informavo, kad šešėlinių pranešėjų susitikime mes susitarėme, kad paskleisime žinę po kiekvieno trilogo posėdžio, kad nebūtų, neįsivyrautų visiška tyla per visas diskusijas iki kovo mėnesio, jeigu jos truks iki kovo mėnesio. Kad mes tiesiog papasakotumėme, pasakytumėme, kas įvyko posėdyje. Tai yra posėdis, kuris yra viešas atsiprašau, posėdis, kuris nėra viešas, dėl to svarbu apie tai informuoti. Ir aš tikėjausi, kad tas ir bus padaryta, bet panašu, kad ne. Taigi, jeigu norime, kad procesu busų, būtų pasitikima, reikia laikytis to proceso. Ne viskas, ne, neturi būti viskas daroma ad hoc pagrindu. Ir uh, šis procesas iš tiesų nėra dabar toks nuoseklus. Ir mes, aišku, matome, kad čia vyrauja dauguma, bet ne tik į daugumos nuomonę turime atsižvelgti. Norėčiau paprašyti, kad Renių frakcija paaiškintų, kaip jų idėjos dėl ekoschemų ir kaip jos nori kad jos dėrėtų su sąlygomis. Nes dėja, man nebuvo labai aišku, nebuvo labai aišku ir komisijai. Ir jeigu mes norime gauti to, ko norime, visi turi suprasti tuos dalykus. Gal kas, kas, kažkas galėtų man paaiškinti plačiau, ar kitos, pažiūrėjau, frakcijos supranta, ko jie nori, nes man susidaro įspūdis, kad ne visi supranta, e, ko jie nori. Ir jeigu mes nesuprantame, ko mes norime, tai kaip mes galime dėrėtis. Vielen Dank, ähm, kolegė Flanagan, vielleicht so klar. Äh, dėkuoju, dėkuoju ponui Flanaganui. Aš taip pat norėčiau pasakyti porą žodžių. Ir Ponas Jaras, ko gero tai patvirtins. Mes susitrėme, kad per trišalės darybas padarysime pertrauką, per kurią šešėliniai pranešėjai susitiks. Taip ir, tai ir buvo padaryta. Taip, be abejo, aš manau, kad mūsų darbą galima būtų tobulinti, tai ypač techninius jo aspektus, bet aš manau, kad iš esmės mes laikėmės susitarimo. Ir aš turiu Jums priminti, kad mes netarėmės, kad po trišalių dėrybų vyks šešėlinių pranešėjų susitikimas. Pane Dešar, dėkoju. Dėkoju pirmgėdą. Aš taip pat norėčiau pakomentuoti tai, kaip uh, mano šalyje buvo sureaguota į pono Timermanso pareiškimus. Niderlanduose mes dirbame vietos regionų lygmenių šioje srityje ir mes nuolat sakome, kad e, žemės ūkio politika yra labai svarbi, tačiau reikia atsižvelgti ir į biologinės įvairovės įsaugojimą ir klimato kaitą. Kiek aš suprantu, da, mūsų šešėliniai pranešėjai turėtų da, tai atsižvelgti, turėtų nepamiršti, kad ta kryptis yra labai svarbi. Uh, Tačiau man atrodo, kad iš tikrųjų šiems dalykams e, nes, neskiriamas deramas e, dėmesys. Aš labai gerbiu pono Timmermans, bet nepamirškime, kad biologinės įvairovės įsaugojimas ir kova su klimato kaita yra labai labai svar, e, svarbi. Ir mes negalime nuvilti savo ūkininkų, nes kalba eina iš tikrųjų apie jų ateitį. Ir tokia yra mūsų pozicija. Ir da, Niderlanduose mums visiems yra labai aišku, kad mes turime laikyti savo pozicijos, nepamiršti da, svarbiausių dalykų ir negalime pasiduoti da, spaudimui. Uh, Komentuodama tai, ką sakė deponas Jara ir kolegos, galiu pasakyti, kad viskam pritariu. Tačiau aš manau, kad mes turėtume geriau vis dėlto gimti biologinę e, įvairovę ir aktyviau kovoti su klimato kaita. Dėkoju. Pone Agilėra. Labai ačiū pirmininkė. Noriu padėkoti pranešėjams už pasisakymus ir trumpai pasakysiu, kad mes, kaip Europos parlamentas, turime įgaliojimus e, dėl reglamento ir turime dabar susitelkti ir dirbti, kad įvykdytume mandatą, gyventume įgaliojimus, reikia aišku dialogo, diskusijų. Mes suprantame, kad galbūt ne viskas pavyks, bet mes turime neprarasti krypties. Reikia e, mums labai aiškios pozicijos ir aš Noriu pasakyti, kad dėje žiniasklaidoje komisijos pareiškimai e, tokie e, nelemti, nepalankus atsirado, bet reikia užtikrinti pagarbą institucinę. Ir aš noriu paraginti e, pranešėjus dirbti toliau ir laikytis mandato įgaliojimų, kuriuos mūsų teikė parlamentas ir tikėkime, kad rezultatai bus geri. Ačiū. Vielen Dank, um, Kollege Häusling ist jetzt verbunden. Bitte. Dėkoju. Dabar kalbės panas Hausling, prašome. Ar girdime pana Hauslingą? Taip. Taip, labai atsiprašau, susiduriu su techninėmis problemomis. Taigi po dviejų pirmųjų trišalių darybų posėdžių norėčiau pasakyti štai ką. Panašu, kad komisija visuomeniai teigia, kad nori kažką keisti, kažką reformuoti. Tačiau mums atrodo, kad jiems nėra labai aišku, ką reikėtų keisti, nes jie mūsų klausia, tai ką reikėtų pakeisti, ką reikėtų reformuoti. Vakar vyko preliminarios diskusijos Ir mes tą labai aiškiai pastebėjome. Ir mums pasirodė, kad tai nebuvo priimtina. Mums pasirodė, kad taryba norėjo, kad a, nebūtų laikomasi klimato strategijoje nurodytų tikslų, bet aš manau, kad jie yra nepaprastai svarbus ir mes privalome apsaugoti tuos dalykus, kurie yra išyti mūsų darybinį mandatą. Ir aš manau, kad mes turime užimti labai aiškę poziciją, ypač dėl aplinkos saugos. Kiek galima būtų pakeisti tą tekstą? Na, būtų labai gerai, jei mes galėtume ką nors jame keisti. Tačiau aš manau, kad mūsų komitetas turėtų prisimti jam tenkančią atsakomybę. Turime toliau aktyviau siekti nustatytų tikslų. Negalime nuo jų nusigręžti. Ir turime aktyviau ginti savo poziciją dėrybose. Tam, kad užtikrintume, kad mūsų partneriai vis dėlto rimčiau atsižvelgtų į mūsų reikalavimus. Taigi dėl aplinkosaugos mūsų pozicija turėtų būti aiškesnė ir tvirtesnė. Dėkoju. Ponas Flanagan dar paprašė žodžio, bet labai trumpai prašau. Hello, yeah. um, thank you for... Dėkoju ir dėkoju Jums už galimybę dar kartą pasisakyti. Pirminkė, aš norėčiau sureaguoti tai, ką Jūs sakėte apie šešėlinių pranešėjų susitikimą. Uh, mes gavome kvietimą dalyvauti šešėlinių e, pranešėjų susitikime dėl strateginių planų, kuris turėjo įvykti šį rytą. Ten yra parašyta, pranešame jums, kad iš karto po trišalių dėrybų įvyks informacinio pobūdžio susitikimas. Jei jūs sakote, kad ne, mes nesusitarėme surinkti tokio po, uh, posėdžių. Tai kodėlgi mes gavome tokius elektroninius laiškus? Ir dar vienas dalykas, gal jūs galėtumėt paaiškinti mums, apie ką mes galime viešai kalbėti po to, tokių susitikimų. Nes aš matau, kad vienam kokiam nors politikui leidžiama kalbėti viešai apie darybas, o kitiems visiems pasakoma, ne, ne, ne, jūs tai jokių būdų negalite apie tai kalbėti. Dėkoju. Ponas Hausling yra mūsų ekspertas šiais klausimais. Gal Piteris Jaras galėtų mums ką nors paaiškinti? Is Peter Jar connected? Yeah. Ar Peteris Jaras yra prisijungęs? Taip, taip. Na, pirmiausia, mūsų darbo metodai. Lukai, nu atsiprašau, bet aš tikiuosi, kad e, tu suprasi. Kaip baigėsi trišalių darybų postis, mes norėjome surenkti šešėlinių pranešėjų susitikimą. Tačiau dauguma pranešėjų kažkur dingo ir me, mums nepavyko tiesiog surenkti to šešėlinių pranešėjų susitikimo. Tuomet mes pagalvojame, kad būtų gerai vis dėlto geriau gal pasiruošti tokiam, susi, tokiam posėdžiui. Mes norime profesionaliai pasiruošti tokiam šešėlinių pranešėjų posėdžiui. Taigi apgailestauju, kad iš tikrųjų tas posėdis neįvyko ir tikiuosi, kad kitą kartą gal mums pavyks dirbti sklandžiau ir geriau. Dabar ką galima uh, kalbėti, apie ką galima kalbėti viešai. Mes suprantame, kad vyksta dėrybos, kiekvienas turi savo poziciją, kurią reikia aptarti, po to reikia ją pateikti tarybai, sulaukti jos atsakymo ir taip toliau. Ir iš esmės aš manau, kad kadangi vyksta dėrybos šiuo metu, geriausia būtų apskritai jų kol kas nekomentuoti. Jei bus kritikuojama komisija, komisijos e, pirmininkės pavaduotojai, tai gali būti nelabai tinkama. Ypač, e, kai tai yra vertinama iš, e, taip pasakyčiau, darybų valdymo, techninio valdymo būdelės. Reikėtų būti atsargiems, aš manau. Mes matome, kokia yra komisijos pozicija. Ir aš nenorėčiau dabar e, da, kištis į komisijos e, vidaus darbą. Suprantame, kad e, Mes turime savo darybinius įgaliojimus, taryba turi savo darybinius įgaliojimus ir komisija yra tarp šių dviejų institucijų ir jie bando kažkaip laviruoti. Taip, gal gali ir atrodyti keista, kad mes atkreipiame dėmesį į tam tikrus klausimus. Komisijos atsakymas buvo gan tokio plataus pobūdžio. taryba negaliu pasakyti, kad ta, labai apsidžiaugė e, sužinojus apie mūsų reikalavimus, bet mes suprantame, kad veikia biurokratinė mašina. Tai, kas buvo pasakyta apie e, ekoschemas, pavyzdžiui, de, taip, susilaukė neįgiamos reakcijos ir komisija pasakė, taip iš tikrųjų, apie ką čia eina kalba. Ir aš manau, kad jie turėtų gal geriau įsigilinti į mūsų parengtą pasiūlymą. Taigi, bet kuriu atveju, Man pasirodė, kad šiandien posėdėje mes pradėjome jau ruošti dirbą galimam kompromisui. Ir iš tikrųjų reikės dar nemažai padirbėti, kol viskas bus e, galutinai suderinta. Taigi, Lukai, aš manau, kad dabar nereikėtų gal e, šių darybų viešai komentuoti. Ir dar kartą atsiprašau dėl to, kad neįvyko šešėlinių pranešėjų susitikimas, informacinio pobūdžio susitikimas. Dėkoju. Dabar gal ponas Hoisling taip pat galėtų trumpai pakomentuoti padėtį. Dėkoju, ponė pirmininkė. Dėkoju už tai, kad dar kartą sutikėte man žodį. Taip, iš pradžių vyko pirmasis trišalių darybų posėdis, po to antrasis. Ir šios trišalės darybos vyksta kiek ta, keistai, nes juose dalyvauja žmonės, kurie paprastai tokiuose darybose nedalyvauja. Ir mes apskritai dirbame to, labai tokia ta, keista tvarka jau nuo balandžio mėnesio. Ir aš suprantu, kad e, daug kas norėtų žinoti iš tikrųjų, ta, kaip vyksta dėrybos, kokia pažanga yra daroma. Ir būtų gerai, be abejo, kad jei mes galėtume daugiau informacijos uh, jums suteikti. Ir atsiprašau, kad nepavyko to padaryti. Ir aš manau, kad kitą kartą mums reikėtų uh, visiems susitikti ir parengti bendrą pranešimą spaudai, kuriame būtų aptarti visi e, e, šio klausimo aspektai ir kad būtų užsakyta bendra pozicija. Dėkoju, sako pirmininkas. Taigi da, laikas bėga ir mes turėtume uh, Dabar jau perėti prie kito darbo tvarkės klausimų. Iš tikrųjų, dirbti tokią tvarką, kokią dirbame dabar, nėra labai lengva. Taigi, jau dabar periname prie kito darbo tvarkės punkto dėl bendrosios rinkos trišalių darybų. E, mūsų yra kompetencija e, bendra. Pone Schmidbauer pasisakys dabar apie tai. Labai ačiū pirmininkė. Tikiuosi, kad mane girdite gerai. Kolegos, pirmiausiai. Noriu padėkoti šešėliams pranešėjams už paramą. Spalio 28 dieną vyko trečiasis trilogas dėl pasiūlymo e, konkurencijos ir bendrosios rinkos programai steigti e, mažoms vidutinėms įmonėms. E, tarybos pozicija nebuvo aiški Liepos išvedose buvo sakoma, kad bus tęsiami techniniai darbai, o paskui e, prasidės darbas politinių lygmenių, bet kai kurie e, klausimai liko atviri, pavyzdžiui, išteklių skirstimas ir deleguoti teisėtieji aktai e, bei delegavimas ir dar kitų konkrečių klausimų neišspręstų yra, bet už juos atsakingi kiti komitetai. Dėl mūsų komiteto kompetencijų ir techninės dalies mums pavyko sustatyti dėl kompromiso, pirmiausiai dėl specialių žemės, specialių žemės ūkio tikslų programoje. Europos parlamentas kalba apie e, ypatingos skubos priemonės krizinės situacijose, kai e, susidaro poveikis, kyla poveikis tam tikras neigiamas e, sveikatai, žemės ūkiui. Tos skubios priemonės taip pat turėtų sušvelninti kainų sviravimus. Ir tai rašyta konstatuojamosiuose dalyse. Mums taip pat e, pavyko užsitikrinti rodiklių išvardymą prieduos, priede ir sąrašą priede priemonių, kurias reikia pagerinti. Bet liko dar keltas trijų klausimų - kofinansavimas, kofinansavimo koeficientai. Taryba siūlo numatyti gyvendinimo akto galimybę. Mes sakome, kad esame visiškai prieš tokį požiūrį ir manome, kad kofinansavimo uh, normos koficijantai yra esminė darybų dalis ir mūsų nuomonė e, deleguotojų akto pagalba turi būti tvirtinami. Ir parlamentas negali tam priešintis, bet nematėme, kad taryba būtų linkusi į kompromisus e, dėl šio klausimo. Ir dar vienas klausimas - tarybos požiūris į leidimų laboratorijų e, išdavimą fito, fitosanitarinių laboratorijų. Mes turime pagrindinį biudžetą ir į tai reikia pasižiūrėti iš sąjungos visos kontekste. Envi pranešės nori finansavimo ir dėl leidimų e, sąlygų ir finansavimo priemonių e, finansuojama tada, kai atsiranda papildoma vertė Europos Sąjungai. Ir reikia, e, jeigu bus numatyta tie dalykai, e, skirti pakankamai išteklių finansavimo. Taryba nepakeitė savo pozicijos, taigi reikės spręsti toliau šį klausimą. Bet pirmiausiai techniniai e, specialistai, užsimantis techniniais klausimais, e, nagrinėja šį klausimą, tikimasi, kad bus rastas sprendimas. Ir e, galbūt 25 mums vėl pavyks grįžti prie tų klausimų. Dėkui pranešėjai. Nėra, matau, kad klausimų dėl šio darbo tvarkės punkto, tuomet laikome, kad jį jau išnagrinėjome ir pereiname prie šeštojo darbo tvarkės e, punkto e, dėl, e, trialogas dėl naujosios kartos ES, New Generation EU. Ir žiūrėsime į kaimo plėtros programą. Dabar norėčiau paprašyti Paulo De Castro pristatyti klausimą. Tris minutės jums. Dėkoju, ponė pirmininkė. Pirmiausia, aš norėčiau tikrai labai nuoširdžiai padėkoti mūsų dėrybininkų komandai, visiems šešėliniams pranešėjams. Įvyko du, du trišalių dėrybų posėdžiai ir per tos du posėdžius mums pavyko susitarti ir su taryba, ir su komisija. Kaimo plėtros priemonė yra labai svarbi. Pa, mūsų darbo išdava, ji bus labai svarbi valstybėms narėms ir ūkininkams kalba eina apie 8 milijardų 70 milijonų ir mums pavyko užtikrinti, kad šie pinigai būtų da, pa, išmokėti jau 21 metais ir 22 metais. 2,4 milijardo 2021 metais ir likusi dalis 2022 metais. Ir komisija yra numačiusi tam tikras lėšas da, kaimo plėtrai, tai yra papildomos lėšos ir tai yra pustrečio milijardo. Taigi viską kartu sudėjus mes turėsime kiek daugiau nei 10 milijardų, kuriuos galėsime panaudoti 21-22 metais. Tai yra didžiulis mūsų darbo rezultatas ir galime džiaugtis, kad tik po dviejų posėdžių mums pavyko susitarti. Ir tokį rezultatą pasiekėme atsižvelgdami į e, e, balsavimą Agri komitete, pagal kurį 37 procentai visų lėšų turėtų būti skirta lėšoms susijusiams su aplinkosauga ir klimatu. Tai yra labai svarbu. Tai bus labai svarbus e, lėšų paketas, kurį galėsime naudoti. Ir ta, taip mes galėsime pasiekti 55 procentus. Ir žinome, kad vyksta pandemija, kuri veikia mūsų rinkas. Ir tos lėšos padės mums paskatinti investicijas. Ir tos investicijos be abejo turi būti tvarios. Uh, Ir tai būtų investicijos į tą, tą įvairią techniką, da, į da, šiuolaikinę, da, e, šiuolaikinio suganinkavimo metodus, į skaitmeninimą. Ir taip pat lėšos yra numatytos bus da, e, mažiems ūkiams ir jauniems ūkininkams. Ir e, čia yra ir naujovė. Daugiau lėšų bus skirta ūkininkams. Mums pavyko padidinti naujų jaunų ūkininkų startuoliams skirtos pagalbos viršutinė e, riba nuo 70 tūkstančių iki 100 tūkstančio. tūkstančių. Taigi tai yra labai gerai. Taigi tai jiems e, ta, skiriama parama padidėjo nuo 40 iki 75 procentų. Ir akivaizdu, kad e, visi šie dalykai turėtų būti įrašyti į pereinamąjį reglamentą, kurį, dėl kurio balsuosime gruodžio mėnesį, kaip jums yra žinoma. Äh, Dėkuoju. Noriu pasveikinti jūsų sparčiu darbu. Viskas atrodo yra aišku, daug ką pavyko daugelį sričių pasiekti dabar EPP vardu šešėlinė pranešėja Ant Sander. Prašom dvi minutės. Dėkoju pirmininkė, sveiki visi. Aš manau, kad mūsų sarimas yra tikrai geras ir dabar mes galime tikėtis, kad toliau galėsime dirbti šioje setyje, e, užtikrindami ateitį e, žemės ūkiui ir kaimo vietovėms po COVID-19 pandemijos. Aš pirmiausiai norėčiau padėkoti Norbertui Linsui, mūsų e, pirmininkui ir koordinatoriams, e, kadangi tas klausimas nebuvo vertinamas tik kaip techninis ar kaip kažkoks priedėlis prie pereinamojo reglamento. Mes dabar užtikriname 8 milijardus milijardus eurų. Vadovaujant Paulo Dekastro, kuriam noriu padėkoti, taip pat noriu padėkoti ir kitiems šešėliams panešėjams, būtent e, jo, jų visų darbo dėka ir bendradarbiavimo dėka su Vokietija, pirmininkaujančia, mums pavyko užsitikrinti susitarimą, pagal kurį e, nuo 21 metų jau bus skiriamos lėšos ir 22 metais. E, ir situaciją pagerinti lygiant su komisijos pasiūlymu ir e, pusė e, lėšų bus skirta tvariai e, plėtrai, taip pat skaitmeniniams, skaitmeniniai plėtrai miesto, atsiprašau, kaimo teritorijose ūkininkams. Taip pat mums pavyko įtikinti tiek tarybai, tiek komisiją, kad yra būtina atgaivinti žemės ūkio sektorių ir tokiu, tam mes turime skatinti investicijas ir jaunų ūkininkų veiklą. Ir e, būtent jiems reikia dėmesio, kad jiems reikia pakankamai dėmesio skirti gaivinimo plane. Ir uh, E, žinome, kad dabar e, nuo 35 iki 75 procentų yra e, numatyta parama investicijoms jauniems ūkininkams, būtent iki 100 tūkstančių jauniems ūkininkams parama padinta 30 tūkstančių eurų nuo 70. Taigi tikrai pavyko mums pasiekti gerų rezultatų. Ačiū. Sander, jetzt Martin Lava. Dėkoju, Ann Sander. Toliau Martin Lavaček. Renijų frakcijos atstovas. Prašom. Much, Mr. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Dėkuoju ir aš taip pat norėčiau padėkoti mūsų pranešėjui Paulo De Castro ir kolegoms, kurie dalyvavo šiuose dėrybose. Iš tikrųjų, jūs da, reikėtų pasveikinti. Džiaugiuosi, kad mums pavyko susitarti su taryba ir komisija. Šis susitarimas pasiektas tinkamu laiku ir jis padeda mums tęsti trišalės darybas dėl perinamo reglamento ir džiaugiuosi, kad mūsų ūkininkams bus aišku iš tikrųjų, ko galima tikėtis jau kitų metų pradžioje. Visiškas aiškumas ir buvo mūsų pagrindinis tikslas. Dėl turinio dabar. Aš manau, kad yra dalykų, dėl kurių galime džiaugtis, bet yra ir dalykų, dėl kurių galėtume ir nerimauti. Aš manau, kad yra labai gerai tai, kad mums pavyko pasiekti, kad būtų daugiau dėmesio skirta investicijoms, nes investicijos padeda mums atsigauti po pandemijos ir tik tuomet, kai lėšos yra investuojamos e, gerai, tinkamu laiku galime pasiekti gerą rezultatą. Yra dar vienas dalykas, e, kuris yra svarbus mano frakcijai, tai yra siekti, kad šie pinigai būtų naudojami siekiant kuo didesnių aplinkosaugos tikslų. Ir čia mes matome, kad siūlomos nuostatos e, ne tik e, nesupaprastins e, dabar galiojančių nuostatų, bet ir gali sukurti papildomą administracinę naštą. Komisija prie šio sustarimo prirašė, pridėjo deklaraciją, kuri yra susijusi su LFA. Ir komisijai netinka LFA, o taryba jo labai nori. Ir Mūsų pozicija yra kažkur per vidurį. Ir prie šio klausimo dar sugrįšime per dėrybas apie bendrą žemės ūkio politiką. Ir kiek aš suprantu, komisija ketina peržiūrėti savo stebės, stebėsiną to, kaip laikomasi klimato įsipareigojimų. Ir jie liktai turėtų tą daryti, parengti naujus metodus per dviejus metus. O aš manau, kad mums reikia iškumo jau kuo greičiau. Dėkoju. Dėkoju. Toliau, ponia Licijai. ID frakcija. Buon pomeriggio. Labadiena, Gerbiamasis ponė Pirinkė, norėčiau pasveikinti visus ir aš norėčiau pasveikinti pono De Castro ir jo darbuotojus ir taip pat e, dėkui ir savo darbuotojams e, už tai, kad mums pavyko ir laiku susitarti dėl šio dokumento, kuris yra nepaprastai svarbus mūsų ūkininkams. Dėl pandemijos daugybė ūkininkų, ypač tų, kurie turi mažą, nedidelį ūkį, iš tikrųjų labai nukentėjo. Europos ekonomikos gavinimo priemonė yra be abejo labai naudinga mūsų ūkininkams, kur ūkininkams paramos reikia jau dabar ir tam mes sakome nuolat ir parama turėtų juos pasiekti jau sausio mėnesį kitais metais. Ir labai gaila, kad 21 metais gal mes tada, ne, galima, galėtume turėti daugiau lėšų ir matome, kad 55 procentai. 55 procentai dabar bus e, skirti trumpoms maisto e, grandinėms kurti. Ir valstybės narės taip pat turės pakankamą lankstumą tam, kad galima būtų spręsti, į ką konkrečiai reikėtų investuoti. Taip pat mes džiaugiamės, kad didesnė parama bus skirta jauniems ūkininkams, kurie nepaisant sudėtingų sąlygų vis dėlto daro viską, kad da, toliau liktų daug ūkininkauti. 37 procentai bus skirta su aplinkosauga susijusiai veiklai. Mums atrodo, kad tai yra per daug didelis per, uh, skaičius, nes jau dabar ūkininkas susiduria su problemomis ir nereikia užkrauti daugininkams naujos na, naštos. Ir aš galiu pasakyti iš Italijos patirties, kad e, Italijos ūkininkai tikrai jau nemažai ką padarė tam, kad e, padėtų mums visiems rūpintis aplinką. Dėkoju. Dėkoju. Toliau Ponas Ropė, žaliųjų atstovas, prašom. Ačiū pirmininkė, laba diena visiems. Na, iš tikrųjų ir aš noriu padėkoti kolegai Kastro, kad e, pakankamai gerai darybas vedė ir stengiasi tą komiteto priimtą sprendimą įgyvendinti, nors e, kai kurie bandymai iš komisijos, iš tarybos buvo na, noras kito, kitokius sprendimus priimti. Na, aš šiek tiek apgailestaunu, kad mes e, nusileidom e, tai taryb, tam tarybos sprendimui, kad vietoj 15 milijardų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 kuriuos buvo numačiusi komisija buvo paskui pakeista į aštuonis su puse na rezultate dešims milijardų tai iš tikrųjų trečdaliu mažiau pinigų negu kad turėjo būti ir iš tikrųjų tie pinigai labai svarbūs jie nepasieks europos kaimo <clears throat> ir ypatingai e, šalys kuriose kurios gyvena prasčiau tai situacija jose na taip e, atatinkamai nepagerės kad galima būtų matyti stiprią stipresnį, stipresnį poveikį. Na ir tokiu būdu išlieka ir toliau iš biednesnių šalių žmonės važiuos į bagotesnės šalis ir tos pačius pomidorus ir agurkus skins kitose šiltnamiuose e, dėl to, kad e, pajamos ir išmokos ten daug didesnės. Na, aišku, gerai, kad pavyko užtikrinti geresnį finansavimą mažiems ūkiams jauniems ūkiams ypatingai labai svarbus didesnis kofinansavimo procentas nes šiuo metu e, žmonės savo pajamų nelabai turi na ir gerai tuo kad e, leidom valstybėm narėm panaudoti iki keturių penkių procentų e, reiškia techninei pagalbai nes valstybėm narėm surasti papildomai kitais metais kada jau biudžetai suformuoti pinigus nėra taip lengva. Na, tikiuosi, kad šitas sprendimas bus realizuotas ir mes turėsim e, geresnę situaciją, nors gaila, kad tiek strategija nuo lauko iki stalo, tiek biologinės įvairovės strategija į šitą dokumentą nėra įdėta. Ačiū. Vielen Dank. Ähm, als ist der Kollege. Äh Dėkoju. Toliau kalbės ponas Ruisen, AKR frakcija. Prašom. Wel, voorzitter, en ook eh, heel veel dank aan eh, de rapport. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti eh, mūsų pranešėjui, ponui De Castro, nes jis iš tikrųjų puikiai de, vadovavo darybininkų grupiai ir per labai trumpą laiką pavyko susitarti, susitarti dėl nepaprastai gero rezultato mes turėsime daugiau lėšų, daugiau pinigų 21-22 metais, kurie bus skirti ūkininkams. EKR frakcija norėtų, kad po krizės žemės ūkis būtų dar stipresnis. Nes žinome, kad šis sektorius jau kuris laikas susiduria su įvairiomis problemomis ir todėl papildomas finansavimas skirtas žemės ūkiui be abejo bus labai naudingas tam, kad galima būtų dėkti inovacijas, skatinti skaitmeninimą, dėkti naujas, naujasias technologijas. Visą tai yra labai gerai. Taip pat džiugiuosi, kad buvo atsižvelgta į mūsų prašymą geriau remti jaunus ūkininkus. Ir viršutinė riba, pa, jiems teikiamos paramos viršutinė riba buvo padidinta iki 100 tūkstančių, tai yra labai gerai ir tai bus nepaprastai geros investicijos. Taip pat e, džiaugiuosi, kad e, kad daugiau lėšų bus skirta investicijoms. Žodžiu, tai yra labai gerai. Uh, puikus rezultatas ir e, tikiuosi, kad e, jis bus naudingas mūsų ūkininkams. Ir tikiuosi, kad po to ateityje mes kada nors galėsime siekti ir dar didesnės paramos ūkininkams. Dėkuoju pranešėjui. Dėkuoju. Toliau Elzė Katainin. Dėkuoju, panė pirmininkė. Pirmiausia, aš norėčiau pasveikinti poną De Castro ir padėkoti jam ir jo dėrybininkų komandai. Iš tikrųjų, jūs nepaprastai sparčiai, greitai ir labai gerai dirbote, pasiekite puikų rezultatą. Mes visi žinome, kad šių lėšų mums e, reikia, reikia kuo skubiau. Ir džiaugiuosi, kad dabar mes turėsime ne, ne tik įvairias prie, paramos priemonės, bet ir finansavimą joms skirtą. Aš esu patenkinta šių darybų rezultatu ir aš da, esu pasiruošusi da, da, a, įtraukti visus šiuo, visas šias nuostatas į da, a, dėrybas dėl laikinojo. Da, reglamento. Bet trišalės darybos dėl jo vyks lapkričio 27 dieną. Ir kol kas dar liko neįspręstų klausimų tenai. Dėkoju. Einen, uh, äh, frage, möchte... Dėkoju poniai Katainen. Paulo de Castro, ar jūs norėtumėt trumpai dar pasakyti ką nors? Grazie, Presidente. No. Dėkuoju, pirmininkė. Ne, iš tikrųjų nelabai ką ir dar norėčiau pasakyti. Norėčiau tik dar kartą padėkoti visiems. Dėkuoju uh, Jums ir už Jūsų pastabas. Iš tikrųjų, mūsų darybininkų komanda puikiai dirbo. Ir norėčiau padėkoti. Da, uh, ponui Baueriui. Jis yra pirmininkaučios Vokietijos vyriausybės specialusis e, įgaliotinis e, e, žemės ūkio klausimais. Ir komisijos direktoratui taip pat dėkoju. Ir džiaugiuosi iš tikrųjų, kad mums pavyko susitarti, nors visi žinome, kad žemės ūkio sritis. Rytis yra gan sudėtinga ir tartis dėl žemės ūkio politikos ne visuomet yra lengva. Taigi tikiuosi, kad tai bus, šis susitarimas bus toks gero tolesnio darbo pradžia. Ačiū. Taigi baigėme svarstyti šeštąjį darbo atvarkės klausimą ir periname prie septintojo. Tai yra pagrindinis faktiškai šiandienos darbo atvarkės klausimas, kur išklausysime komisijos pristatymą apie žūp priemonių taikomų vindarystės sektoriui. Aš e, jokio įžanginio žodžio netarsiu. E, yra ponia Helen ir ponas Onofrė iš komisijos ir Jiems kartu skiriama 15 minučių šio klausimo pristatymui ir jie gali nuspręsti tarpusavį, kas nori pradėti pirmasis ir kaip tą 15 minučių jie pasidalins tarpusavyje. Prašau, žodis Jums. Labadiena, ponios ir ponai. Labai dėkoju ponui Lins. Aš e, tarsiu įžanginį žodį ir iš karto po to perduosiu žodį kolegiai Sofijai Elen, kuri uh, pristatys plačiau tą vertinimo studiją. Taigi pradžioje norėčiau pasakyti, kad po to, kaip ES vininkystės sektorius, sektorius paramos sistema buvo 2008 metais perkeis, pakeista, vinidarystės sektorius iš tiesų buvo labai sėkmingas. Buvo sistema pertvirkita taip, kad pritaikyta struktūrinė parama buvo skiriama ir e, pigesniems ir aukštos kokybės vynams. Ir tokiu būdu ES šis sektorius tapo labai konkurencingas ir viduje, ir išorėje. Dėl to e, vietoj to, kad anksčiau būdavo daugiau, per daug pagaminama e, vyno, dabar vynas yra kur kas kokybiškesnis. E, nuo 2008 metų vis daugiau pagaminama kokybiško vyno ir buvo sumažinta gamyba 12 milijardų eurų 2019 metais. Tokia buvo eksporto suma. 2008 tai buvo 5 milijardai. Taigi komisija puikiai supranta, kad JAV sankcijos 2019 m. spalio mėnesį ir taip pat COVID pandemijos poveikis tikrai labai jaučiamas vyno sektoriuje Europos Sąjungoje. Ir komisija skubiai ir ištingai ėmėsi veiksmų, numatė adekvačias priemonės tam, kad būtų galima su, sušvelninti trumpalaikį poveikį rinkai. Per ilgesnę laiko perspektyvą komisija yra įsitikinusi, kad tvarumas ir aplinkosauginiai klausimai, kurie rūpi mūsų piliečiams, yra labai svarbus iššūkiai, kurie teks vyno sektoriu ES per ateinančius dešimtmečius. Šie du pagrindiniai principai yra pagrindiniai elementai, kuriais remiantis 18 metais BŽUP reforma buvo pasiūlyta vienininkystės sektoriuje. Studija buvo pradėta 18 metais ir tai yra poveikio vertinimo proceso dalis ir to, ta nuomonė, kurią pateikė komisija. Uh, atsižvelgiama į paramos sistemą vininkystės sektorėje, kuri buvo taikoma dešimt, pastu, pastuosius dešimt metų ir kalbama apie ateitį. Iš esmės ši vertinimo studija visapusiškai pat, patvirtina komisijos pasiūlymus dėl to, kad reikalinga reforma vininkystės sektoriuje, kad ji buvo reikalinga. Ir dabartinė leidimų sistema yra perdėm griežta ir taip pat galimybė naudoti hybridinius variantus neigiamai veikia aplink, aplinką ir nėra tokiu būdu sprendžiamos klimato kaitos problemos. Nacionalinės program, programos taip pat ne, nepakankamai jose atsižvelgiama į aplinkos sauginius klas, klausimus. Vyno apibrėžimai yra per griežti. Nėra atsižvelgiama į naujas suvartojimo tendencijas, ypatingai kalbant apie tuos vynus, kuriuose yra mažai vandens arba visiškai nėra. Taigi, turime atsižvelgti į von der Leyen komisijos naujus politikos prioritetus ypač, ypač, ir taip pat atsižvelgiant į žalį kursą ir nuo ūkio iki stalo e, strategiją. Dėkoju. Prašau žodis poniai Helen. Labadiena visiems, aš esu Sofija Helen, aš esu vertinimo ir stebėsienos padalinio vadovė ir man šiandien labai malonu, kad turiu galimybę pristatyti priemonių, kurios taikomos vininkystės sektoriuje e, poveikį. Taigi, vertinimo apriptis e, buvo susijusi su vyno paramos programomis taikomomis valstybėse narėse, taip pat vyn, vynogių plantacijų leidimais, taip pat buvo vertinami ir e, geografinės nuorodos apsaugas turinčių vynų sektorius. Ši politika, politika e, vertinimo procesas buvo susijęs su tuo, kad buvo įvertinta politika ir jos tikslai. Taigi, Žuau pateikė daugiau jums skaičių, kurie rodo, kiek svarbus yra šis sektorius. Ir dar labai trumpai norėčiau paminėti, kad 2,5 milijono vynogių augintojų yra Europoje, vyno gamintojų Europoje. Tai sudaro 60 procentų visos pasaulio gamybos ir tai sudaro 67 procentus pasaulinės priekybos. Taigi ta dalis yra stabili e, laikui bėgant. Aš šiek tiek ji kinta ir maždaug nenukrinta mažiau nei 65 procentai, taigi ES sugebėjo išsaugoti savo konkurencingą poziciją visame pasaulyje. Nacionalinių paramos programų biudžetas 2014-2018 metais buvo 5,507 milijono eurų ir yra numatyta tam tikros priemonės nacionaliniuose paramos programuose ir 50 procentų biudžeto skiriama restruktūrizavimui ir konversijai, po to skatinimui, reklamai, investicijoms ir distiliavimui. Distiliavimas netoks, koks buvo prieš krizę, tai yra papildomų produktų distiliavimas pagal dabartinę bendrą žemės ūkio politiką, kad pagerėtų vyno kokybė ir kad vynas būtų aplinkosaugos, ap, aplinkai draugiškesnis. Šioje skaidrėje mes matome E, tas pačias spalva nuspalvintos tos priemonės, kurias yra gyvendinamos įvairiose valstybėse narėse ir matome, kad variacija yra gan didelė, kai kurios valstybės narės skiria beveik visą biudžetą restruktūrizavimui ir konversijai, kai kitos valstybės narės daug, kur kas daugiau imasi priemonių. Kita skaidrė. Taigi, jeigu pažvelgtumėme pirmiausia į vininkystės sektoriaus darbuotojų pajamas, jos yra didelės ir našumas yra didelis. Pajamos maždaug 40 procentų didesnės nei tos pajamos, kurias gauna kiti ūkininkai ES čia yra 17 metų skaičius. Taip pat matome grafike tą oranžinę kreivę ir matome, kad pajamos laikui bėgant reguliariai auga. Taigi, mėlynoji linija yra gamybos kaštai hektarui ir matome, kad šiek tiek didėja gamybos kaštai, netaip smarkiai. Kodėl? E, dėl to, kad restruktūrizavimo ir konverzavimo priemonė sudaro 10 procentų ir mechanizacijos lygis ir tai paskatino gamybos mastus, tačiau atsitiko taip, kad dėmesio, daugiausia dėmesio skiriama kokybei ir perima, perinama prie kitų gamybos metodų, kur kaštai yra didesni. Dėl to E, gamybos kaštai vienam hektarui šiek tiek išaugo, bet tai nėra blogai, nes buvo tiesiog prisitaikyta prie to, kad naujų metodų pagalba buvo gaminamas kur kas kokybiškesnis vynas. Toliau konkurencingumas. Čia yra labai svarbu tai, kad vininkystės sektorius veikia. Tokiame kontekste, kur suvartojimas ES mažėja nuo 2008, nuo 2008 metų, tai reiškia, kad plėtros potencialas yra ne ES valstybėse narėse, o kitur, tai reikia to nepamiršti. Uh, Ir šiame kontekste ES gamyba yra ganėtinai stabili. Tai rodo, kad autorizavimų sistema riboja plotų didinimą, didinimo galimybės ir didžiausias potencialas matomas priekyboje, o eksportas išaugo 6 procentais, augo 6, 6, per 6 procentus kiekvienais metais per tą išanalizuotą vertinime laikotarpį. Ir, kaip sakiau, priekyba išlieka stabili. Dabar daugiausia dėmesio skiriama geografinių nuorodų e, apsaugos e, sistemai ir čia internetinė priekyba, mažmenė priekyba susijusi su 70 procentų visų tokių e, vynų pardavimų ir ne tik čia auga paklausa, bet paklausa auga ir putončio vyno srityje ir tam tikros vyno vininkystės priemonės buvo naudojamos, kad būtų galima prisitaikyti prie tos išaugusios paklausos, kalbant ir apie perdirbimą. Dabar prisitaikymas prie paklausos. Čia matote visą situaciją ir čia yra atsakymai, e, kuriuos mes surinkome, vertinant paramos priemonės. Vartotojų klausėme, ką jūs pirmiausia renkatės ranka antroje vietoje renkatės. Ir tamsiai mėlyna spalva yra nuspalvinti tie geografinė nuor, geografinės nuorodos apsaugos, pagal geografinę nuorodą saugomi vin, vin, vinai. Po to um, žalia spalva yra e, nuspalvinti konkretus, konkret, konkrečios vynogės rūšies vynai, pavyzdžiui, ar šardonė, ar kažkokia kitokia. Kita šviesi, šviesi, šviesesnė mėlyna spalva yra tie vynai, kurie turi kitokias aplinkosauginės etiketes, toliau pilka spalva yra organiai vynai e, pavaizduoti. Taigi matome, kad renkasi vartotojai ne tik tuos geografinės nuorodos vynus, bet e, ir kitokius vynus ir jų paklausa tokių e, konkrečios vynogių rūšies, vynų paklausa yra gan didelė. Toliau politikos nuoseklumas. Mes vertinime išsiaiškiname, kad politika atitinka ES daugmaž aplinkosauginius tikslus, tačiau politika nėra e, orientuota į aplinkosaugą tiesiogiai, bet yra tam tikrų priemonių, kurių pagalba vis tiek mažoma, ma, įmanoma sumažinti pesticidų poreikį, nes, pavyzdžiui, kuomet sodinamos vynogės didesniais tarpais, tuomet e, galima užtikrinti geresnį e, derlingumą, geresnį dirbožėmio geresnę dirbožėmio drėgmę. Toliau nematėme jokių e, esminių netitikimų tarp ES vinkystės politikos, ES visuomenės veikatos tikslų. Ir e, vertinime nustatėme, kad ne patys gamintojai gali geriau renkti tas e, informacinės kampanijas apie atsakingą suvartojimą. Čia ne, kaip ir ne, ne gamintojų atsakomybė. Toliau politika buvo įvertinta kaip aktuali politika, kadangi kalbama apie įvairias priemonės, kurios gali būti pritaikomos prie skirtingų valstybių narių gamintojų poreikių. Tačiau, kalbant apie riziką, draudimas labai aktuolus, savišalpos fondai nėra įgyvendinami, ne tik minkystės politikoje, bet žinome, kad taip yra ir su antrajame žūp ramstyje Toliau rinkos subalansavimas e, per nustatytą laikotarpį matėme relatyvę, e, relatyvų rinkos balansą. Kalbant apie distiliavimą, išsiaiškinome, kad čia tas rytis yra labai aktuali ir siekiama aplinkai draugiškesnės praktikos ir taip pat buvo pateiktas sąrašas tokių, kurie nėra pakankamai sprendžiami šioje politikoje. Pavyzdžiui, mažesnių ūkių prisitaikymas, taip pat mažesniai alkoholio procentą turintys vynai ir tvaresni produktai. Taip pat geriau apmokomi darbuotojai. Kalbant apie ES pridėtinę vertę, ši politika tikrai padeda išsaugoti vienodas sąlygas, dėl įvairių, aišku, ženklinimo, dėl konkrečios ženklinimo politikos ir taip pat e, vyno, vynogių apibrėžimų ir jų nurodymų etiketėse. E, Hybridai, kurie yra draudžiami, e, tai reiškia, kad iš tiesų sudėtinga pristaikyti prie tvaresnės praktikos. Ir norėčiau pabaigai dar pasakyti, ko mes sužinojome iš to, iš to vertinimo, ko pasimokome. Vertinime buvo nustatyta, kad trūksta adekvačių pateisinimų valstybių narių strateginiams pasirinkimams, taip yra dėl naujos bžūp ir, ir strateginių planų ir taip pat trūksta nacionalinių programų monitoringo. Taigi mes e, turime daugiau dėmesio skirti tai stebėsinai monitoringui. Daugiau būtų galima nuveikti, kad būtų galima prisitaikyti prie aplinkosauginių iššūkių ir klimato kaitos. Rinkos prisitaikymas, pritaikymas galėtų būti geresnis, ne tik kalbant apie mažesnį alkoholį turinčius vynus, bet ir rūšinius vynus ir vynus, kurie gaminami labiau draugiškiau aplinkai. Taigi yra galimybių sumažinti administracinę naštą, ypač kalbant apie skatinimo ir reklamos priemonės, kalbant apie inovacijas ir informavimą ir informavimą apie atsakingą vyno vartojimą. Čia buvo labai mažai tas, mažai tas buvo nustatyta ir galbūt vingystės politika nėra ta politika, kurioje, kurioje apie tai turėtumėm kalbėti, galbūt kita politika galėtų būti panaudojama. Na ir valstybės narės turi tam tikrų poreikių, kad galėtų panaudoti vininkistės politikos biudžetą, pritaikant ad hoc priemonės krizės sąlygomis. Ir čia aš pabaigai dar norėčiau pasakyti, jog mielai atsakysiu jūsų klausimus. Dėkoju. Ähm, äh, Labai ačiū. Jums už vertinimo pristatymą. Dabar suteiksiu žodį koordinatoriams. Dviems, po dvi minutės skiriu. EPP dabar Hoffman ponas. Sveiki visi. Labai retai matome tokius pozityvius vertinimus e, pristatomus Žemės ūkio komitetui apie vyno sektorių. Jeigu pasižiūrėsime į vyno sektorių ir pamatysime, kas šiuo metu vyksta, tai pamatysime e, iš pristatymo labai teisingo Ir jeigu pasižiūrėsime į žemės ūkio produkciją apskritai ES, tai vyno istorija yra sėkmės istorija. Ir tikriausiai taip yra todėl, kad e, mes turime tikrą gerą e, sektorinę šakinę politiką vynui. Yra nacionalinės programos, taip pat e, subsidijos nacionalinių lygmenių gerai veikia. Tai e, programa yra vyno gynybinė tam tikrą prasme. Programa, ypač galvojant apie viešąją politiką šioje srityje. E, tam tikros zonos, pavyzdžiui, Ramiojo vandenino regionas, Australija, mums e, tos rinkos yra atviros, bet e, Kinijos rinka, tiksliau, dėl Australijos vynų Kinijos rinka mums pasiekti darosi vis sunkiau. Bet Europa eksportuoja į Kiniją. Dėl teisių galiu pasakyti, kad atsiprašau dėl hybridų e, taisyklės gana griežtos ir šiaip nemanau, kad hybridai yra sprendimas pasiteisi, kuris pasiteisins ateityje. Mes turime e, galvoti apie tai, kaip dar stiprinti vyno sektoriaus potencialą, Dažnai e, parlamento kai kurie e, nariai kritikuoja vynui skiriamas priemonės, bet aš galiu pasakyti, kad ta kritika nėra teisingas požiūris. Jeigu mes pažiūrėsime dabartinę situaciją, galvosime apie koronos kontekstą, tai tikrai situacija nebloga vyno sektoriaus. Dabar ponas De Castro. Dėkoju, pirmininkė. Pirmiausia, aš norėčiau padėkoti Agri e, generaliniam direktoratui ir dėkoju mūsų taip pat e, pranešėjams, kurie pare, e, mūsų svečiams, kurie puikiai šiandien papasakojo apie tai, kaip sėkmingai vyko pertvarkyti vyno sektorių. Bet šiuo metu taip pat suprantame, kad vynugių augintojai kenčia taip pat nuo COVID pandemijos. Uh, Ir žinome, kad e, būtent e, vyno gamintojai daugiausia nukentėjo nuo e, to, kad buvo uždaryti restoranai, viešbučiai. Ir aš norėčiau jūsų paklausti. Aš manau, ar pritartumėt man, kad būtų gerai skatinti vyno turizmą. Kitaip tariant, skatinti turistus lankytis. Da, uh, vyno ūkiuose. Ir antras klausimas. Geresnė kokybė, de, a, a, mažesnis vartojimas, štai tokiu keliu žengėme, bet manau, kad kiekvienas tokiamis sąlygomis turėtų turėti galimybę planuoti savo gamybą tam, kad būtų visiems aišku, kaip jų pagaminta produkcija pateks į rinką. Aš manau, kad labai svarbu taip pat paremti vyno gamintojų konsorcijumus tam, kad jie žin, turėtų aiškumą dėl vyno, prieigos prie vyno rinkos. Ir parlamentas e, jau pateikė tokį pasiūlymą, jį patvirtinome plenarime posėdėje ir aš tikiuosi, kad šis pasiūlymas būtų naudingas e, visiems, visiems mūsų vyno augintojams. Tai yra pasiūlos programavimo, planavimo priemonė. Dėkoju. Labai ačiū. E, pone Miller, labai nuoširdžiai Jums dėkoju už jūsų pasisakymą, kuris e, labai gerai e, parodo, kokia yra vyno e, padėtis sektoriaus. 60 procentų pasaulinės gamybos, 2,5 milijono vynų gamintojų, kurie užtikrina puikią kokybę ir 12 milijardų vertės eksportas tai yra nepaprastai spūdingi skaičiai. Aš galiu pasakyti, kad mes turime e, pripažinti, jog kiekvienas euras labai puikiai veiksmingai panaudotas šiame sektoriuje. Aišku, yra iššūkių, kuriuos reikės įveikti, pirmiausiai COVID pandemija, tačiau ši sritis labai puikiai iliustruoja, kaip galima puikiai dirbti. E, galbūt vynos vartojimas e, išaugo namuose e, ir vartojama mažiau restoranuose, baruose dėl pandemijos ir aš manau, kad per kalėdų laikotarpį taip pat matysime neigiamą tam tikrą tendenciją ir aš noriu paklausti, ar komisija neturi planų paremti šį sektorių pavyzdžiui, laikinus deleguotojus aktus patvirtinti, kurie leistų imtis tam tikrų žingsnių. Ir aš e, manau, kad mes apie tai turėtume dar pakalbėti. Dėl plėtros potencialo ateityje e, kalbama buvo apie Seną, Australiją, Naująją Zelandiją e, JAV naujas prezidentas pradės dirbti ir galvant apie tai, turime mm, pamastyti apie būsimas darybas su JAV vyriausybe ir galvoti apie dar vieną rinką mūsų vynams. Manau, jog taisyklės E, valstybėse narėse egzistuoja, yra patvirtintos ir reikia, kad taisyklės ir vyno vartojimui būtų e, taikomos. Dabar Ivan David. vynos e, gamybos sektorius yra labai svarbus ir Italijai, ir visai Europoje. Iš tikrųjų, tai yra dėl aukštos kokybės sektorius ir žinome, kad da, ištisos da, žmonių kartos prie to prisidėjo. Ir šiuo metu iš tikrųjų bandoma paremti da, vyno gamintojus. Ir ši parama turėtų būti da, e, greita ir pakankama. Turime užtikrinti, kad vyno gamintojai galėtų išgyventi, turime pateikti jiems konkretų atsaką. ES negali tiesiog stebėti rankas sudėjus, kad šiandien kai kurie da, vyno gamintojai nežino, kokio ateitis jų laukia, o tas sektorius yra vertas 7 milijardus eurų. Kai buvo uždaryti restoranai, viešbučiai, tai be abejo de sumažino vyno vartojimą. Taigi aš siūlau skirti realias, konkrečias de, lėšas šiam sektoriu paremti. Praeitą savaitę viena frakcija paprašė, kad vyno gamintojams skirtos lėšos pagal BŽUP būtų sumažintos. Aš manau, kad e, reikia kaip tik didinti pagalbą. Privalome tą daryti. Bet nereikia kalbėti vien apie ekonominę paramą, nes mūsų vyno gamintojai šiuo metu taip pat kalba apie tai, kad uh, Mes turime išsaugoti vyną kaip tokį ir todėl vyno geografinės nuorodas reikia geriau saugoti. Negali būti vyno iš nežinia kur išaugintų vynogių. Mūsų da, vynas turi būti apsaugotas. Taigi nega, reikia uždrausti naudoti pavadinimą vynas, kai tas vynas nėra pagamintas iš tikrų vynogių. Ir da, aš da, da, dėkoju Jums už tai, kad Jūs jau remiate vindarius ir reikia dar didinti tą paramą įvairių regionų vyną. Ir aš, esu, aš nebejoju, kad viena taurė vyno per dieną gali padėti mums priešintis koronavirusui. Taigi vynas gali padėti mums apsisaugoti net ir nuo koronaviruso. Ten. Labai ačiū. Dabar Martinas Hoislingas, dvi minutės. Dėkui. Ačiū. Aš e, dėja neturiu ant stalo alaus taurės ir norėjau pasakyti, kad ir alus netoks jau blogas gėrimas. E, kai kas geria vyną, kai kas vartoja alų, manau, kad e, tai yra gerai, tai prisideda prie sektoriaus sėkmės didesnės. Bet man kyla klausimas, ar mūsų kelias geras, jeigu pažiūrėsime į pasaulio rinkas, reikia pagalvoti, ar taip užsitikrinsime ateitį. E, Kinija buvo paminėta, ar Kinija yra teisinga paskirties vieta mūsų produkcijai. Ar tikrai norime pradėti konkuruoti su Naujaja Zelandija ir JAV, pavyzdžiui, Kalifornija? Aišku, yra disbalansas e, reikalavimų srityje. Ir mes e, girdėjome apie priemonės 2009 metų. Man regis, turėtume būti atsargesni šiek tiek. Viena dėl įmonė 6,9 e, milijardai euro. pirmiausiai turime galvoti apie smulkius gamintojus, kurių padėtis nėra tokia gera kaip tų didžiųjų. E, yra ir e, kitų problemų pasaulio rinkoje. Aš manau, kad mes e, turėtume norėti pardavinėti Europoje pagamintą produkciją. Ir mums svarbu taip pat stebėti galbūt geriau e, sekti nacionalinės strategijas, kad užtikrintume, jog lėšos, kurios yra skiriamos, iš ties teisingai būtų panaudotos ir kad tikrai pinigai pasiektų tuos, kam reikia, ko nėra dėja visose valstybėse. E, laikas bėga, taigi prašau nesiplėsti pernelyg. E, toliau dabar ponia Aguilar, EKR vardu. Mm, sveiki visi, dėkoju. Norėčiau padėkoti komisijos atstovams už tokį didaktišką pristatymą vertinimo tyrimo. Labai naudingas buvo pasisakymas pasižiūrėti į padėtį po 13 metų vyno sektorėje ir kaip sakė kolegos, e, kalbėdami apie e, vyno sektorių, kalbame apie sėkmės istoriją bendrojusio žemės ūkio politikos kontekste. Bet turime uh, suprasti, kad mūsų, noriu pasakyti, kad mūsų sektorius 25, e, daugiau negu 25 procentus viso vyno pagamina ir 13 metų reforma buvo skirta konkurencingumui pagerinti, produktyvumui ir reikia dabar toliau paprastinti sąlygas, e, nori, reikia užtikrinti geresnės konkuravimo sąlygas, bet ne stumti kainų žemyn. 2018 metais 50 e, milijonų hektolitrų Ispanijoje buvo pagaminta vyno, bet e, trūko rinkos priemo e, monių ir dėl to kai, verti, kai kurie vertingi vynai buvo parduodami už labai menką kainą. Reikia numatyti lankstumą papildomo galimybę E, tam tikrais atvejais. Dar noriu pasakyti, kad komisijos priemonės vyno sektoriui e, jau panaudotos ir nebėra e, priemonių, pavyzdžiui, naujoms investicijoms. Ir mes žinome, kad komisija mm, taiko tam tikras priemonės, kaip pavyzdžiui, privatus sandėliavimas, distiliavimas, bet tai ir viskas. Bet jeigu mes norime plėtoti šį sektorių, reikia naujų lėšų. E, tokiu būdu užtikrinsime tuštėjimą kaimo vietovių tam tikrų. Ir reikia iš tikrųjų paramos programų, kad mes e, toliau galėsime, galėtume būti pasaulio lyderiais e, vynininkystės srityje. Dėkuoju, kolega Flanaganas, atrodo, jis neprisijungęs. Galbūt komisijos atstovai norėtų sureaguoti į pateiktus klausimus koordinatorių. Keturias, penkias minutės e, jums skiriu ir galite pasidalyti tuo laiku. Dėkui, pirmininkė. Dėkui parlamento nariams. Aš norėčiau pirmiausiai paminėti tą aspektą, kurį keli parlamento nariai minėjo. Tai yra vyno sektorio situacija po JAV sankcijų ir koronaviruso pandemijos. Taip mes sutinkame su tuo, kad situacija iš esmės pasikeitė nuo pernai e, metų rudens ir rinkos pusiausvyra pasikeitė. Kas yra uh, svarbiausia? Komisija iškart sureagavo ir e, labai nemažai skyrė papildomai naujų išteklių sektoriui šiam. Neseniai gavome e, naujausius rezultatus mokėjimų, apie mokėjimus valstybių, valstybėms narėms ir galiu pasakyti, kad uh, E, daugiau negu 200 milijonų eurų visoms valstybės narėms e, distiliavimui skyrė komisija, 10 milijonų eurų, 10 milijonų hektolitrų, kurie turėjo būti išimti iš rinkos, buvo e, skirtas tos lėšos. Sakoma, kad tai nėra naujos lėšos, tai neteisinga, tai yra naujos lėšos, kurių nebūtų buvę. E, E, nes jos panaudotos dėl to, kad nebuvo tam tikros e, informuotumo e, kampanijų dėl COVID, kai kuri veikla buvo sustabdyta, dėl to atsirado naujų lėšų. Ir komisijos narys yra pasakęs šiam komitetui, kad stebima dabartinė situacija su korona ir galvojama apie šiai sektorių. Ponas Dorfmanas kalbėjo apie hybridus. Taip, mes sutinkame, kad tai nėra sprendimas vienintelis, bet tai yra sprendimo dalis ir iš tikrųjų labai svarbu e, suvokti hybridų vaidmenį mažinant pesticidų naudojimą. Ir reikia plėtoti mokslinio tyrimų potencialą šioje srityje. Iš tikrųjų, mes e, turime pagalvoti, kaip svaru pereiti link tos srities. E, aš pasižymėjau pono De Castro prašymą e, dėl konkrečių programų susijusių su agriturizmu, kaimo turizmu. Ir jisai anksčiau kalbėjo apie gaivinimo priemonės. Mes manome, kad tie du dalykai yra tampriai susiję ir susiję su kaibo plėtros priemonėmis gal labiau negu rinkos priemonės skirtos vynui. Šiuo metu tai nebus veiksminga, nes kol žmonės nepradės judėti Europos Sąjungoje, negalėsime nieko padaryti, bet mes sutinkame su jumis dėl to, kad lėšų nėra daug ir kad tos e, kad, e, kad reikia siekti tomis, kad ir negausiomis lėšomis užtikrinti deramas konkuravimo priemonės. E, kilmės e, vietos e, nuorodų apsauga. Noriu pasakyti, kad visuomet ES teisės aktuose skirime labai daug dėmesio tam. Nenorime palikti nieko neapsaugoto. Ponas Hoslingas e, minėjo pesticidus, konkurenciją pasaulio rinkoje. Mums aišku yra tai, kad Europa taiko be negriežčiausius teisės aktus dėl pesticidų naudojimo ir netgi e, Taip elgdamėsi mes esame konkurencingi tiek vidaus rinkoje, tiek pasaulio rinkose, taigi neturime bijoti nei Australijos, nei Naujosios Zelandijos. Dėl e, reklamos pagal E, dabartinius teisės aktus mažesnėse šalyse valstybės narės gali tą daryti, jeigu to nori, yra pakankamai politinės manevro laisvės leisti, e, nu, teikti paramą mažoms ir vidutinėms įmonėms. E, paskutinis pastebėjimas poniai Aguilar. Jūs kalbėjote apie situaciją, kuri yra būdinga tai valstybei nariai, kurią jūs geriausiai pažįstate. Kalbu apie Ispaniją. Situacija e, Ispanijoje e, gana smarkiai skiriasi nuo kitų valstybių narių, nes Ispanijoje vieneto kaina nedidėjo mažėja, skirtingai nuo kitų šalių ir reikia e, į šį klausimą įsigilinti, reikia jį spręsti per nacionalinę vyno paramos programą, ypač e, dėmesį kreiptis rytis, kurios sukuria e, papildomą vertę vyno buteliui. Ačiū. Äh, Dėkoju. Pone Elen, gal irgi norėtų papildyti atsakymus, ne? Tuomet pereiname prie kitų kalbėtojų. Kristin Schneider, EPP, viena minutė. Prašau laikytis kalbėjimui skirto laiko. Jums viena minutė. Pone pirmininkė, dėkoju. Aš taip ir pasielgsiu. Uh, Girdėjome, kad COVID pandemija, taip pat JAV rinkimai, taip pat komercinės priemonės kitur paveikė mūsų minkystės sektorių Europoje ir tai yra tiesa. Ir taip, ponia Hauslingai, mes turime pasirūpinti, kad pažvelgtumėme į kitas rinkas, kur, kur galime surasti tas kitas rinkas ir taip pat kitos priemonės, kurias jūs siūlote, tam, kad mūsų vyno gamintojai būtų atsparesni Europoje, kad jie atsispirtų krizės sąlygomis, išgyventų krizę, stabilizuotų savo pramonę. Taigi, tai, ką siūlo komisija, kaip pasirūpinti, kad jie būtų geriau pasirengę būsimoms krizėms, jeigu tai būtų, galbūt yra kažkokia tai daugia, daugiametė krizių valdymo priemonė, nes komisija sakė, kad priemonės gali būti pratestos, galbūt būtų galima e, komisijai pasiūlyti priemonės, kuriais, kuriomis pagerintumėme situaciją. Toliau, nealkoholiniai vynai, mažai alkoholio turintys vynai, komisija sakė, kad, ir labai džiugu tai girdėti, kad bus imtam, im, imtasi pastangų atsižvelgti į vartotojų reikalavimus, bet kokių priemonių jūs pasiūlysite tam tikslui. Dėkoju. Dėkoju. Toliau Izabel Kabajes, socialdemokratai, vieną minutę. europeu para o setor vitivinícola. Man atrodo, matome, kad tai iš tiesų labai svarbu, labai svarbu, kad Europa remtų vyno sektorių. Tas pristatymas tą aiškiai ir įrodė. Tai nėra vien tik tai ekonominiai klausimai, tai yra kultūriniai, aplinkosauginiai klausimai, egzistavimo išgyvenimo klausimai įvairiuose Europos regionuose. Dėl šių priežasčių labai svarbu remti šį sektorių, ir gaminti geresnės kokybės vynus. Ne kiekybė čia yra svarbiau, o kokybė. Taip pat reikės išvelgti vartotojų reikalavimus ir pažiūrėti, kaip būtų galima paremti platesnį, platesnio pasirinkimo vynų gamybą. Taip pat turime pažvelgti į savo tokius rūšinius vynus, vynus, kurie yra būdingi mūsų teritorijoms ir taip pat vertinti, kad tam tikrose e, vininkystės sektoriuose yra, kyla ir vynogių lygų problemos. Taigi iš tiesų mes matome gan sėkmingų rezultatų vininkystės sektoriuje ir per sudėtingą laikotarpį mes turime pasirūpinti ir nepamiršti, kad tai yra labai svarbus mūsų ūkio sektorius. Ačiū Irinė Tolerė, Rinių frakcija, vieną minutę, prašau. Euh, euh, euh, Dėkoju, pirmininkė, aš norėčiau pirmiausia padėkoti kolegoms iš komisijos už tai, kad pristatė tą vertinimą. E, vertinimą, kuris rodo, kad tos priemonės, kurios yra taikomos vinkystės sektoriai, yra pritaikytos priemonės, kurios leidžia suvaldyti krizę ir išsaugoti vertę. Nes matome, kad pajamų augimas per atitinkamą laikotarpį yra čia labai svarbus ir suvaidina labai svarbu vaidmenį. Ir mes, jeigu tą skatimo priemonę, su, skat, no, skatimo priemonę sumažinsime, tai tos pajamos ir neauks. Ir turime nepamiršti, kad vynas gaminamas kartą per metus. Ir tos priemonės, kurios yra šiandieną pritaikytos tam, kad būtų užtikrinta ilgalaikė vertė, turime nepamiršti, kad čia yra dvi svarbios krizės. Pirmiausia, amerikiečių sankcijos pritaikytos ir taip pat COVID krizė. Ir tos priemonės, kalbant apie finansavimo mastus, nėra pritaikytos toms krizėms, specifinėms krizėms atremti. Taigi, kaip minėjo kiti kalbėtojai, labai svarbu, kad mes šiame sektoriuje užtikrintumėme geresnę prieigą prie, prie, prie šio sektoriaus, pavyzdžiui, vinkystės turizmas ir panašiai. Bet taip pat reikalingos ir kitos priemonės. Aš norėčiau paklausti komisijos, kokių sprendimų jie yra numatę tam, kad būtų galima paskatinti tarptautinę priekybą, nes Nes vien, vinkistės sektorija labai svarbu, kad e, tie ypatingai maži vinkistės ūkiai taptų tikrai patrauklus turistams, pavyzdžiui, maži ūkiai Toskanoje, kituose, pavyzdžiui, pilyse, e, e, Vokietijoje, taip pat Prancūzijoje, kad tie maži ūkiai būtų patrauklus turistams. Ką, ką komisija ketina daryti, kad taip pat būtų užtikrinama daugiau lankstumo, e, numatant geografinės nuorodas, nes tą pasiūlymą rėmė komisija, e, atsiprašau, parlamentas ir tai būtų tikrai istorinis sprendimas, taigi būtų labai, e, labai įdomu išgirsti, ką apie tai galvoja komisija. Dėkoju. Tiek. Dank, äh, darf noch, äh, Ačiū. Norėčiau priminti, kad Irene Tolerai gavo dvi minutės kalbėjimui laiko, nes nebuvo kitų kalbėtų, kalbėtų sąraše. Dabar dar Ann Sander iš EPP frakcijos, jai viena minutė skiriama. Ann Sander. Ačiū, ponė pirmininkė. Šis tyrimas tikrai parodo, kad žuvininkystės sektoriaus politika turi pridėtinę vertę, kalbant apie ekonominį stabilumą ir taip pat kalbant apie tai, kad yra atsižvelgiama į aplinkosaugos klimato kaitos reikalavimus ir taip pat atsižvelgiama ir į vartotojų poreikius ir reikalavimus. Deja, turėčiau pasakyti, kad komisijos pasiūlymas, kalbant apie žup politiką 2018 metais, labai mažai kalba apie šią temą ir mes tikimės, kad Europos komisija palaikys mūsų pusę trilogo posėdėje dėl, dėl žūp, būtent kad palaikys Europos parlamentą, kuris balsavo su didelėmis, dideliais siekiais ir ambicijomis, kad būtų užtikrintas tvarumo klausimas ir skaitmeninimo priemonės numatytos ir jų finansavimas pagal nacionalinius planus, taip pat, kad būtų užtikrinamas restruktūrizavimas ir kad pirmą kartą būtų numatytos bendros prievolės susijusios su, nu, su 5 procentais tam tikslui pasiekti. Taigi labai svarbu, kad būtų įtrauktas tvarus, tvarumo reikalavimas, taip pat, kad būtų užtikrintas į, įvairus ženklinimas ir kad būtų sutvarkyta licencijavimo sistema. Komisijos pirmasis vicepirmininkas kritikuoja mūsų poziciją, bet aš tikiuosi, kad komisija atsižvelgs į tas išvadas, kurios šiandien vat, ir buvo mūsų posėdėje padarytos. Dėkoju. Ačiū. Mums visiškai nelieka laiko. Ponas Andrijų, vieną minutę, socialdemokratų frakcija. Oui, merci, monsieur le, le président. Dėkuoju, ponė Pirinkė, dėkuoju. Aš taip pat norėčiau padėkoti de, de mūsų svečiams. Puikus tyrimas. Nors dėmės pagalvosime apie de, vyno distiliavimo krizės atveju, suprantame, kad de, čia iš tikrųjų nėra kalba, ne apie, kalba ne apie tos pinigus, kuriuos galima būtų tikrai panaudoti. Uh, Ir aš manau, kad tankumas priemonės iš tikrųjų yra gerai suderintos ir jos parodo, kad da, suprantama, kokios yra sektoriaus problemos. Ir šis tyrimas parodo, kad naujas da, taikomas režimas yra tinkamas. Tas pats pasakytina ir apie be alkoholį vyną. Ir da, da, nežinau, ar takomas nuomonės iš tikrųjų padės mums mažinti pesticidus. Džiaugiuosi, kad šis tyrimas yra pateiktas būtent dabar, nes aš rengiu vieną pranešimą, kuris bus susijęs su visais šiais klausimais. Ir aš dėkoju Jums už da, Jūsų dėmesį vyno gamybos sektoriui. Dėkoju toliau, ponia Bidzoto. Idėja frakcija. Sentite? Ar girdite mane? Mi sentite? Ar girdite? Taip, girdime. Gerai, puiku. Akivaizdu, kad vyno gamybos sektorius pastarojo metu tikrai labai sparčiai plėtojosi, bet šiemet iš tikrųjų dėl COVID šis sektorius susiduria su sunkumais. Ar girdite mane? Taip, girdime, galite tęsti. Ar girdite mane? Taip, taip, girdime. Taip, tęskite. Taip, atsiprašau. Taigi aš tiesiog norėjau pasakyti, kad vyno gamybos sektorius e, pastaruoju metu labai sparčiai augo, bet 2020 bus juodieji metai, kaip jau buvo pasakyta, dėl COVID. -o. Ir šis e, sektorius labai nukentėjo dėl to, kad buvo uždaryti restoranai, viešbučiai, bet to žinome, kad e, tai sudarė nemažai nuostolių ir breksitas taip pat artėja. Ko prašo iš mūsų da, e, gamintojai. Mažiau biurokratijos ir daugiau finansavimo. Ir da, Italijos da, vyno gamybos sektorius yra vienas geriausių pasaulyje. Ir da, jie, e, vyno da, e, gamintojai nerimauja, kad biurokratinė našta yra labai didelė. Ar jūs suprantate, kiek, da, ar turite duomenų apie tai, kiek darbo jėgos uh, kaštai, kaip jie atsiliepia pajamoms ūkininkų, vyno gamintojų pajamoms ir kiek biurokratijos našta, tai vertinta pinigais, kaip ji paveikia galutinės ūkininkų pajamas. Dėkoju. Dėkuoju, noriu pasakyti, kad pastarųjų metų vyno istorija ir sėkmės istorija mes sugebėjome e, našumą įmonių e, padidinti, pavyzdžiui, 40 procentų jis didesnis negu vidurkis kitų įmonių. Taip pat e, labai sėkmingos reklamos kampanijos buvo rengiamos, dėl to paklausa padidėjo. Ir žinome, kad eks, eksportas mūsų padidėjo pastaisiais metais 6 procentais ir Europa iš tikrųjų uh, įgauna svorį autoritetą kaip kokybiškų produktų gamintojai. Ir mes dabar turime galvoti, kaip įveikti pandemijos, e, pandemiją ir krizę jos sukeltą. Reikia e, galvoti, kaip bendrauti su tradiciniais partneriais, pavyzdžiui, e, JAV, taip pat Jungtinė karalystė ir mums reikia ieškoti naujų horizontų, reikia ieškoti rinkų Azijoje Ir dabar mes galime kalbėti apie sėkmę vyno sektorius ir pasidžiaugti, kad BŽUP tikrai pasiteisino šiam sektoriuje. ICO bitteschön Thank you for your presentation. Dėkoju Jums už Jūsų prezentaciją. Aš norėčiau pasakyti vieną pastabą ir užduoti vieną klausimą. Mes žinome, kad sakoma, kad po krizės sektorius atsigaus. Uh, Žemės ūkio da, da komisijos narys pratysite teikiamą pagalbą dar 11 mėnesių, bet mes suprantame, kad po krizės atsigauti nebus taip lengva ir todėl reikės skirti dar didesnį finansavimą. Izabel Nord, Clinton ir Lebrus, kad šie vinai galėtų da, susilaukti desnės paramos. Šios vynogių rūšis e, yra labai našios ir todėl jas reikėtų remti. Jas be, be to galima auginti įvairiose pasaulio vietose. Ir žinome, kad tos rūšis taip pat yra, ta, turi labai daug gerų savybių ir vyno vartojimas nėra toks žalingas kaip rūkimas. Ir aš norėčiau paklausti, ar jūs neketinate e, iš naujo įvertinti įvairių vynogių rūšių e, teigiamas ir žalingas ir, ir e, sveikatą gerai veikiančias savybės. Dėkuoju, pirminkė, trumpai. Aš norėjau pasakyti, kad iš tikrųjų e, vyno sektoriaus istorija sėkmės istorija, kaip girdėjome iš pristatymo, bet mes turime vis tiek neužmygti ant laurų ir turime žiūrėti, ko tam sektoriui dar reikia. Pirmiausiai reklamos kampanijos. Ir, ir e, taip pat yra būtina visiems laikams išspręsti muitų su JAV problemą e, trišalės e, darybos e, dėl bendro rinko, or, rinkos organizavimo susiję taip pat ir su leidimais. Mes turime galvoti apie tai. Dabar turime taikyti priemonės, kurios būtų nus, nukreiptos į ateitį, nebeturime žiūrėti, e, žvalgytis į praeitį. Ir mums reikia priemonių taip pat dabar dėl pandemijos, e, nes pandemija e, tęsiasi nebetinkamumus praeities programus. Pavyzdžiui, mano šaliai reikia naujų išteklių, kad būtų galima finansuoti e, kitų metų pandemijos pasiekmes. Lygiai čia bus. Dėkoju. Dabar vieną minutę kalbės Čierus. Mr. Gelžo, eh, could you please press the speak button? Gal galėtumėt paspausti mygtuką speak? Mr. Geružo, if you want to assist you to... Pane Džendrusu, jei jūs norite, kad mes padėtume jums prisijungti, jūs turėtumėte paspausti mygtuką speak. Gerai, ar girdite dabar? Girdite? Gerai, dabar girdime atsiprašau. Vyno gamybos sektorius e, yra labai stiprus Italijoje ir mes negalime net suvokti, kiek žalos pridarė COVID e, tai šiam sektoriui, ypač Italijoje. Tai, kad e, uždaryti buvo restoranai, tikrai pridarė daug žalos vyno gamintojams. Ir labai blogai girdime kalbėtoje. Ir mes esame įsitikinę, kad galima būtų dar labiau paremti ekologiško vyno gamybą. Šis sektorius yra nepaprastai svarbus. Vertai atsiprašo, bet mes negalime, negirdime gerai kalbėtojo, todėl negalime jo išversti almeno che venga indicato chiaramente in etichetta. È una questione di civiltà, di correttezza, non possiamo non legiferare in materia o abbiamo grandi responsabilità per il futuro di migliaia di lavoratori europei. Grazie. Vielen Dank. Jetzt war teilweise die Verbindung schlecht. Es gab teilweise äh, nicht. Dėkoju, bet dėja mes äh, nesupratome iš tikrųjų, da, ką jūs sakėte, nes ryšys buvo per prastas ir mes negirdėjome jūsų. Taigi dabar suteiksiu žodį mūsų svečiams, kad jie galėtų atsakyti į pateiktus klausimus. Pirmiausia, kalbės ponia Helen, prašom. Thank you, Chairman. Thank you, Mr. Lins. Uh... Dėkui, pirmininkė, ponė Linsai. Tik tai noriu uh, baigti, apibendrinti komisijos pasisakymą. Aš noriu padėkoti e, parlamentui, komisijai už supratimą, už e, supratimą, kokia labai svarbi yra ES vyno politika e, vieningysės sektoriui ir ką mes norėjome šiandien pasakyti, perteikti, kad parama tęsis ir kad komisija nori e, pasižadėti stiprinti šį sektorių ateityje ir e, bus taikoma ta pati architektūrinė struktūra, apie kurią kalbėjo parlamento nariai. Dėl konkrečių klausimų naujos, naujos rinkos, e, senosios rinkos, kur užtikrinti augimą, augimas už es ribų, vartojimas smunka net prieš COVID epidemiją ir mes turime už tai galvoti, kaip sustiprinti pridėtinę vertę. Papildomos naujos rinkos yra už es ribų, pirmiausiai Azija ir mes turime taip pat brandžias rinkas. Daug kas kalbėjo iš jūsų apie JAV, JAV sankcijos, Brexitas, problemos išlieka ir e, pasitraukus Junktinė karalystėje iš ES e, yra problemų daug, nes tai yra mūsų didžiausia vartotoja vynų. Atsiprašau, savo kalbėtojas, e, JAV pirmoji vartotoja, o Britanija antra pagal dydį vartotoja mūsų vynų. Sankcijos, kaip žinia, kokį, visiems aiškiai yra komisijos pozicija dėl sankcijų E, komisija e, taiko atsakomasias sankcijas, bet sakoma e, aiškiai jav, kad mes nenorime taikyti tarifų tol, kol jūs, jeigu jūs netaikysite jų ir dabar stebime politinę situaciją, sekame poslinkius Mes žinome, kad nieko dabar negalima garantuoti, kol nepasikeis e, prezidentas dėl breksito. Žinome, kad mūsų komanda, vadovama Mišel Barnie, dirba nenuilstamai, kad užsitikrintų sustarimą. Jeigu nebus susitarta, mes e, nemanome, kad kad e, Junktinė karalystė taikytų tarifus muito mūsų vynui. Taigi išliksime konkurencingi ir Junktinės karalystės e, rinkoje, net nesant sustarimui. E, pone Toleriai pateikė klausimą apie plėtrą geografinių nuorodų saugomų. Jeigu mes pernelik daug išplėsime jas, tada prarasime specifikos aspektą, bet nacionalinių lygmenių galima tai aptarti daug kas klausė apie e, leidimus sodinti. Komisija nieko met iš tikrųjų e, priemonės tos nerime, kaip žinia. Mes manome, kad yra pakankamai elementų, kurie leidžia kontroliuoti gamybą derlių ir neribojant uh, prieigos prie gamybos. Šis e, sektorius yra vienintelis, kur yra ribojimai prieigos ir e, galbūt jūsų ir mūsų požiūrė čia, čia esate labiausiai išsiskiria. O dėl COVID parama teikiama yra iš naujų šaltinių. Aš noriu tai akcentuoti. Neteisinga teikti, kad jeigu per priemonių paketą tai finansuojama, tai yra ne naujai pinigai, netiesa. E, ir žinome, kad ne visos lėšos net ir didžiosiuose šalyse panaudojamos. Krizinis distiliavimas buvo vienintelis būdas e, teikti paramą. Ir E, būtų daug lėšų gražyta ES biudžetą, jeigu mes nebūtume finansavę tų priemonių. Dabar hybridai ir jų uždraudimas. Aš norėčiau aiškiai pasakyti, kad dėl hybridinių e, rūšių komisija siūlo pašalinti draudimą, atsakyti jo, kad ateityje būtų galima visiškai liberalizuoti šią sritį. Paskutinis pastebėjimas dėl cukraus naudojimo tai yra praeities klausimas. Cukraus e, naudojimas vyno gamyboje, e, šis klausimas nebetenka politinės prasmės, jisai nebėra aktualus, vykstant klimato kaitai ir esant galimybėjai panaudoti, atsiranda galimybė e, naudoti vis mažiau cukraus, praturtinti skonį, bet problema yra sektoriaus kaip sumažinti alkoholio kiekį vyne pietuose Europos, kur dabar pasiekama 15 net procentų. Taigi tiek. Ähm, Dėkoju. Dėkoju ponui Anofri ir poniai Elen už pristatymus ir už tai, kad atsakėte į visus klausimus. Ypač dėl pandemijos iššūkiai išaugo tam tikrose regionuose, sumažėjo pardavimai vyno rinkoje ir, aišku, labai svarbu vis atnaujinti tą informaciją ir pažiūrėti, ar teisingos priemonės buvo pritaikytos, kad būtų sureaguojama į situaciją. Dabar pereisime prie kitų klausimų. Jeigu nėra norinčių pasisakyti pagal kitų klausimų darbos varkės punktą, ne, norinčių nėra. Ir dar yra devintasis darbo atvarkės klausimas. Lapkričio 30 dieną 16.45 įvyks mūsų kitas komiteto posėdis. Norėčiau padėkoti Jums visiems. Norėčiau padėkoti techniniams darbuotojams ir palinkėti visiems gražaus vakaro. Ačiū dar kartą visiems. Posėdis yra baigiamas. Ačiū.